Labadiena kolegos, prieš perinant prie šiandienos balsavimų turiu padaryti pranešimą. Junktinės karalystės kompetitingos valdžios institucijos informavo Europos parlamentą apie Daniel Donton išrinkimą, kad e, miręs Philip Bradburn būtų pakeistas nuo 15 metų sausio pagal 7 straipsnį, vienas iš um, teisės aktų dėl išrinkimo parlamento nario visuotinių e, išrinkimo ir parlamento taisyklių taisyklės e, nustato, kad nuo 2015 metų sausio išrinktasis narys pakeis minėtą mirusi narį ir kai jo įgaliojimai bus patvirtinti, jis galės jau pradėti savo pareigas ir užimti parlamento e, nario vietą, galės dirbti visose atitinkamosios struktūrose, jeigu jis bus pasirašęs deklaraciją, kad jis neužima jokių pareigų, kurios nesuderinamos Europos parlamento nario pareigų pareigomis, e, tokiu būdu sveikinsime šį kolegą. O dabar, e, kolegos, perėsime prie balsavimo. E, visų pirma, pana Ferreira pranešimas. Pranešėjai suteikėme žodį dviem minutėm. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu pedi-lhe que acalmasse os ânimos ali daquela bancada.